Norėčiau pradėti šios dienos posėdį. Pagal mūsų darbo atvarkę išklausysime audito rūmų metinės ataskaitos už 2009 metus. Visų pirma, Ponas Vytodas Silva Kaldeira, auditormų pirmininkas, pristatys savo institucijos metinę ataskaitą. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, ponas ir ponai, man garbė dalyvauti šioje diskusijoje apie Europos audito rūmų metinę ataskaitą dėl 2009 metų biudžeto įgyvendinimo, kurį jau įteikiau Jums, pana pirmininkė, ir biudžeto kontrolės komitetui. Norėčiau pristatyti keturis svarbiausius pranešimus, kurie yra įtraukti į metų ataskaitą. Visų pirma, rūmai padaro išvadą, kad ES sąskaitos teisingai pristato e, veiklos ir pinigų srautų finansinę poziciją ir rezultatus. Tai yra tretieji metai iš eilės, kai audito rūmai nustatė, kad sąskaitos e, pateiktos iš esmės teisingai ir yra patikimos. Kai dėl teisėtumo ir nepažeidžiamumo teismas e, rūmai pažeidžia nekvalifikuotą nuomonę dėl pajamų, kaip ir anksčiau. Tačiau e, tai yra antras pranešimas. Išmokos iš biudžeto ir toliau pasižymi klaidomis, išskyrus dvi sritis išlaidų sritis. Tos išlai, iš, išimtis yra administracinės išlaidos ir ekonominiai ir finansiniai reikalai. Kitose išlaidų sritise rūmai rado žymių klaidų e, lygmenį. Pone pirmininkė, pakalbėsiu apie dvi svarbiausias išlaidų sritis - žemės ūkį ir sanglaudą. Žemės ūkės, ūkio ir gamtinių išteklių srityje teisma, e, rūmai nustatė, kad klaidų lygis yra aukš didesnis negu 8 metais. Tačiau rezultatai atitinka rūmų vertinimą abiejais metais, kad sistemos tik iš dalies yra efektyvios. Rūmai rekomenduoja sumažinti klaidų e, riziką, gerinant duomenų bazių informacijos kokybę nustatant asignavimus ir apskaičiuojant išmokas ir patikslinant bei taikant e, tas griežtas taiklės dėl žemės naudojimo ir tvarkymo. Sanglaudos srityje, kuris sudaro beveik trešdalį biudžeto, situacija yra tokia, kad yra vienintelės sritis, kur e, numanoma klaidų, e, numanomas klaidų lygis yra virš 5 procentų. Daugama klaidų yra susijusios su nacionaliniu instituciniu nesugebėjimu taikyti taisyklės dėl viešųjų pirkimų ir E, dėl to, kad jos e, sumoka e, neprimtinas išlaidas. Daugumą klaidų būtų galima surasti ir ištaisyti prieš pateikiant išlaidų patvirtinimus komisijai, kaip, kadangi jos jau turėjo informaciją tai padaryti. Jeigu panalizuotume šių metų rezultatus ir palygintume juos su praėjusiu metu, matome, kad didžiausias pokytis yra sanglaudos srityje. Todėl čia yra teismo trečias pranešimas. E, daugiausia klaidų iš e, sanglaudos politikoje e, buvo mažiau negu anksčiau. Ir apskritai teis rūmų manimų klaidų lygis sumažėjo palyginti su ankstesniais metais. Tačiau reikia būti atsargiems prieš darant kokias nors išvadas dėl tendencijų. Dėl to, kad skiriasi išlaidų modeliai ir išmokų populiacija gali pasikeisti palyginus vienus metus su kitais, nes 9 metai buvo gana skirtingi nuo 8-ųjų. Be to, nėra garantijos, kad bendras e, numanomų klaidų lygio sumažėjimas pastaraisiais metais tęsis ateityje, nes sistemos atsakingos už didžiąją biudžeto dalį yra tik iš dalies veiksmingos. Na ir čia būtų mūsų paskutinis pastebėjimas, kad informacija, kurią komisija teikia apie išiškotas sumas ir kitas korekcijas, nėra visiškai patikima. Ir todėl negali būti iš esmės palyginta su e, rūmų numa, numatoma, numanoma klaidų, e, numanomų klaidų lygmenių. Pone pirmininkė, yra įvairių iniciatyvų, kurios suteikia galimybę pagerinti ES finansinį valdymą. Šių metų ataskaita patvirtina išvadas, kurios išdėstytos rūmų nuomonėje dėl rizikos ir iššūkių gerinant ES finansinį valdymą. Išlaidų kokybės gerinimas turiu, turėtų būti e, prioritetas. Teisėkuros pagrindų ir geresnių kontrolės sistemų e, įvedimas, mažinant klaidų e, riziką, turėtų prisidėti prie šio tikslo siekimo. Anksčiau šiais metais komisija pateikė naują finansų, finansinio reglamento projektą. Ir e, rūmai daro išvadą, kad ten yra daug pasiūlymų, kurie suteikia galimybių komisijai pagerinti skaidrumą ir finansinį valdymą. E, sektorinių teisės aktų supaprastinimas tač, e, vis dėlto yra vienas svarbiausių kelių gerinant išlaidų kokybę. Kitais metais komisija pateiks teisėkuros pasiūlymus politikos sritims ir programoms, kurios e, apima svarbiausias išlaidų sritis per kitą programavimo laikotarpį. Peržiūrint išlaidų programas, e, auditorumai siūlo taikyti principus, kurie užtikrintų, kad europinė pridėtinė vilti e, būtų tikėtina, kad tikslai būtų aiškus, sistemos būtų realistinės ir paprasta, ir paprastos, kaip galima daugiau, ir kad atskaitomybė būtų aiški. Pone pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, užtikrinant, kad ES lėšos būtų išleidžiamos optimaliai, e, visi mes turime prisimti atsakomybę. Tiek komisija, kuri siūlo teisėkuros aktus e, gyvendinant biudžetą, tiek valstybės narės, kurios valdo kasdien 80 procentų ES biudžeto, taip pat parlamentas ir taryba, kaip teisės aktų kuriejai ir biudžeto patvirtinimo institucijos. Ir taip pat, aišku, auditorumams, kaip e, išorės auditoriai. Auditorumai tikisi suvaidinti savo vaidmenį, užtikrinant, kad ES lėšos būtų išleistos teisingai ir gerai. Ačiū. Dėkuoju, ponė. Pirmininkė, Europos komisijos vardu Ponas Algirdas Šemeta. Pasisakys, prašom, ponė komisarė. Pone pirmininkė, ponė pirmininkė Kaldeira, gerbėmėjai parlamento nariai ir auditorumų nariai. Prieš dvi dienas e, prezident, pirmininkas Kaldeira ir aš jau turėjome galimybę pasikeisti nuomonėmis ir aptarti auditorumų metinę ataskaitą su biudžeto kontrolės komiteto nariais. Norėčiau čia e, paminėti pagrindinės tos diskusijos mintis ir išvadas. Prieš perinant prie reikalo esmės, e, norėčiau paminėti vaisingą dialogą tarp auditorių, tarp auditorumų ir tarp komisijos, tai yra audituojamos institucijos. Dėkuoju ponai Kalderai už puikų bendradarbiavimą. Džiaugiuosi, kad rūmai pripažina, pripažįsta pasiektą pažangą ir tikrai matau daug pozityvių išvadų. Matau taip pat ir kritiką ir komisija pasirengusi vykdyti visas auditorumų rekomendacijas. E, auditorumų pranešimo pagrindinės mintys e, bus e, komisijos veikloje valdant ES biudžetą centre. E, trečius metus iš eilės e, rūmai pateikia besąlygišką nuomonę apie tai. Rūmai pasako, kad mūsų sąskaitos e, atitinka teisingą sąskaitų valdymą be jokių išlygų. Tai iš tikrųjų yra mūsų atskaitomybės reformos pasiekmė. Tačiau rūmai taip pat pabrėžia, akcentuoja tam tikras silpnas vietas. Ir komisija, nors e, auditorumai ir pareiškė savo besalgišką nuomonę, ketina e, taisyti tas silpnasias vietas. Kalbant apie operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, džiaugiuosi, kad matosi pozityvi tendencija, kalbant apie klaidų lygio mažėjimą. E, reikšmingumo prasme daugiau kaip 95 procentai išmokų iš ES biudžeto nėra paliesti klaidų. Tai skatina mus ir toliau stiprinti kontrolę ir rodo, kad jos didinimas atneša konkrečių rezultatų. Mes taip pat džiaugiamės, kad sumažėjo klaidų sanglaudos srityje. Tai pabrėžia komisijos vaidmenį, panaudojant ex ante kontrolės sistemą. Taip pat tai atspindi e, kad e, griežtas požiūris, e, nutraukiant mokėjimus ir pareikalaujant, kad klaidos būtų ištaisytos iš komisijos pusės rezultatą E, tai, kad e, padidėjo iš projektų susigražintų e, lėšų apimtys, yra dar vienas ženklas, kuris įrodo komisijos ryštingą požiūrį. Tačiau galtiniai rezultatai mūsų dar netenkina ir komisija stengsis ištaisyti situaciją tiek kalbant apie dabartinės programas, tiek ir apie ateities programas ir jų valdymą. E, Pana ir ponės, e, aš sutinku su ponu Kaldeira, kuris sako, kad reikia būti atsargiems, kai kalbame apie klaidų lygmenį, ypatingai sanglaudos rytyje. Audito rūmai taip pat pabrėžia e, tam tikrą valstybių narių sistemų silpnumą. Ir audito rūmai pabrėžia, kad reikia turėti tinkamus kontrolės mechanizmus ir kad būtina e, gerinti informacijos kokybę, kurią valstybės narės teikia apie finansinius pataisimus ir lėšų susigražinimą. Tačiau tai nėra baigtinis sąrašas. E, antradienio diskusija parodė ir kitus iššūkius. Pavyzdžiui, e, didesnė atskaitomybė iš svarbiausių finansinių veikėjų pusės, ypatingai iš e, valstybių narių pusės. Dar daugiau, rengiant biudžeto peržiūrą, aš akcentą dėčiau uh, ant rezultatų, o ne į uh, lėšų skirimą. Aš e, biudžeto kontrolės komitete pateiksiu savo darbo tvarkę apie biudžeto įvykdymą ir kontrolės mechanizmus. Ten bus numatyti konkretų žingsniai, kuriuos numato komisija siekiant e, e, teigiamos audito rūmų biudžeto patvirtinimo ataskaitos. Baigdamas Noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad 2009 metų metinė ataskaita patvirtina, kad mūsų pastangos atnešė rezultatų. Ji atspindi mūsų pastangas siekti veiksmingesnio ES biudžeto valdymo ir e, tai turėtų būti e, mūsų gairės ateities programoms valdyti. Dėkuoju už Jūsų dėmesį. Dėkuoju, ponė komisarė, už jūsų pastabas. Pereisime prie pasisakančiųjų politinių frakcijų vardu. EPP frakcijos vardu ponė Greslė. Prašom. Ačiū pirmininkė, audito rūmų pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai, šiandien, manau, yra labai teigiama diena, kadangi pirmą kartą galime tikėtis, kad antroji Baroso komisija realiai įveiks 2,5 procentų barjerą. Ir taigi, e, tai gal net ir nesukels didelės rizikos. Aš manau, kad audito rūmų ataskaita yra gera žinia, ypač tie, kas dirbame dėl šių tikslų. Ir tikrai matome, kad kuomet yra įdedamos reikiamos pastangos, rezultatai būna geri. Kai žiūrime į rezultatus detaliai, aišku, reikia kalbėti apie pakeistą reglamentą. Mm, aišku, tai nu, iš dalies nulėmė sėkmę ir aišku, ateityje reikės tą darbą tęsti. Jeigu komisija nori peržiūrėti viešųjų pirkimų teisės aktus, direktyvą, tai aišku, reikia galvoti apie supaprastinimą valstybėms narėms. Tai būtų labai pozityvus žingsnis į priekį, aišku, ir gaunant uh, sąskaitų patikimumo patvirtinimus iš valstybių narių taip pat, turint omenyje didžiulę riziką, nes ES pinigai turi būti daug atidžiau kontroliuojami nei nacionaliniai pinigai, kadangi matome, kad europiniai pinigai daug griežčiau kontroliuojami nei nacionaliniai, kai važinėjame po ES, matome rezultatus. Tai ir, ir dėl tų, e, pavyzdžiui, kelių, kurie yra finansuoti iš ES pinigų, taip pat matome ir nacionalinių kelių kokybę ir taip toliau. Taigi, manau, kad ta nauda yra abipusė ir noriu padėkoti auditorumams. Aš šiek tiek um, esu nu, nusivylusi dėl metinės ataskaitos, kadangi um, šiais metais yra mažiau mažiau skaičių, mums reikia konkretesnių skaičių dėl klaidų e, lygio, e, mums reikia daugiau informacijos apie struktūrinius fondus. Taigi, ponios ir ponai, čia nedarželis, mes esame Europos parlamentas, mes esame labai priklausomi nuo skaičių ir kai eina kalba apie, pavyzdžiui, um, klausimus, kuomet buvo skiriami auditorumų nariai, tuomet buvo pažadėta, kad bus glaudus bendradarbiavimas su Europos parlamentu, tačiau tie pažadai nevykti iki galo. E. Ačiū. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu Georgijos Tavrakakis. You, Mr. President, Mr. President... Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, pirmininkė Kaldera, kolegos. Aš sveikinu metinį pranešimą ir, ir sveikinu ir pirmininką Kalderą ir kitus auditorumų narius už puikiai atliktą darbą. Dėkuoju panai Rošė taip pat už puikų bendradarbiavimą. E, kalbant apie e, agentūras. E, mums svarbu būti atsakingiams e, mūsų piliečiams, turime užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų leidžiami tinkamai, skaidriai ir veiksmingai. Aš tikiuosi, kad e, metinė ataskaita apie agentūras bus panaši kaip ir ankstesnių metų ataskaita. Yra padaryta pažangos, tačiau e, yra dar ir daug ką pataisyti. Ekonominės, finansų, socialinės krizės kontekste tai yra nepaprastai svarbu, svarbiau negu bet kada. Ir kaip ir audito rūmai mes esame pasiryžę spręsti tas problemas, siekdami dar geresnių rezultatų. Dėkoju. Uh, <clears throat> Demokrats Jorgo uh, Hatsimarkakis liberalų ir demokratų vardu ponas Hatsimarkakis. Pirmininkė, ponia audito rūmo pirmininkė, komisarė Šemeta. Noriu padėkoti audito rūmams už atliktą darbą. Jie atliko, suteikia mokesčių mokėtams puikią e, paslaugą, puikia, e, pozityvi tendencija mažinant klaidas tęsiasi. Tai yra gerai ir aišku, prie to prisidėjo komisijos nario Kalaso darbas. Kai kuriuose sritise, pavyzdžiui, žemės ūkėje situacija šiek tiek pablogėjo, todėl ateityje turėtume tam užkirsti kelią. Tačiau apskritai situacija pagerėjo gana žymiai bijausi, kad kitais metais ši pozityvi tendencija gali nesitęsti. Turime pasinaudoti šio biudžeto tvirtinimo procedūrą ir Lisabonos e, sutartimi, kad pakeistume pačią paradigmą. Audito rūmų metų ataskaita e, jau yra 16 ataskaita radusi e, žymių problemų. Kaipgi sustabdyti tą išlaidų, iš, išteklius švaistimą, kaip galima visą tai užbaigti? Na, visų pirma, Komisija turėtų įsikišti tuo met, kada yra aiškios klaidos, reikia nutraukti išmokas tokiais atvejais. Valstybės narės dešimt metų negauna jokių sankcijų, nepaisant to, kad jos pažinėja taisyklės. Na, o mokesčių mokėtojai neturėtų baudžiami, būti baudžiami du kartus. Kai, nes išmokų e, gavėjai netgi negražina korekcijų e, pagal 50-50 e, procentą e, taisyklę, tai dalis išmokų gražinama iš mokesčių mokėtojų pinigų. 17 milijardų eurų buvo išleista neteisėtai. Tačiau tik tai 790 milijonų yra sugražinti. Taigi matome, kokia yra negera situacija ir vis dėlto valstybės narės nesugeba tinkamai atlikti tų išmokų, tai patvirtina auditorumai. Taigi visos valstybės narės turi pasirašyti nacionalinės valdymo deklaracijas ir komisija turi elgtis labai griežtai. Pirmininkas Barosas turi iš tikrųjų imtis darbo ir parengti metinę e, ataskaitą įsigaliojus Lisabono sutarčiai kai kas pagerėjo. Na ir dar kartą dėkoju auditorumams už jų metų ataskaitą. E, žaliųjų vardu kolega Bartas Stasas. Ačiū pirmininkė, kolegos. Kuomet perskaičiau audito rūmų metinę ataskaitą, pagalvojau, kad šiemet vėl tas pats, ką mes girdėjome daugelį metų iš eilės, kad yra pernelyg daug klaidų žemės ūkija, sanklaudos išorės pagalbos, vystomo darbiavimo pagalbos, švei kitose sritise ir stebėsenos sistema nėra pakankama, kad būtų galima ištaisyti tą situaciją, kuomet yra pernelyg didelės išlaidos padarytos. Valstybės narės nedaro to, ką jos privalėtų daryti, tai yra atidžiai stebėti, kokia pagalba yra teikiama. 18 procentų ES biudžeto, štai apie ką kalbame ES nepakankamai gerai prižiūri savo pinigus. Mes turime pareikalauti, kad ministrų pasirašytos skaitų patvirtinimo deklaracijos būtų pateikiamos. Štai ką komisija turi pasiekti. Tu, ji turi užkirsti kelią e, taisyklių pažeidinėjimų iš valstybių narių pusės, nes aišku, tai turėtų lemti ir e, mokėjimų sustabdymą ir baudas. Ponas Černiecki. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Audito rūmai atlieka tokio draugiško policininko vaidmenį. Tačiau kartais susidaro įspūdis, kad pernelyg atlaidžiai ir maloniai e, auditorumai elgesi atlikdami auditą. E, šios metinės ataskaitos išvados, e, auditorumų darbo išvados tokios, kad viskas vyksta gana gerai, tačiau ne idealiai. Aš manau, kad e, daug žmonių ES mm, į tai žiūri truputį prašiau negu kad audito rūmai. E, labai svarbu, kad ES institucijos e, piliečių ir mokesčių mokėtųjų akise būtų patikimos Dabar auditorumai sako, kad turėtume džiaugtis, nes stiklinė pilna 95 procentais. Tačiau e, norėtųsi, kad būtų klausima apie likusius 5 procentus ir e, kad būtų klausima, o kodėl e, ji nėra užpildyta pilnai. E, E, klaidų e, norma praktiškai kai kur yra didesnė negu kad 5 procentai. Todėl aš raginčiau audito rūmus atlikti e, griežtesnius auditus. Kuo NGL frakcijos vardu ponas Sondegard. Dėkuoju, pirmininkė. Auditorumai parengė gerą ataskaitą. Šiais metais jie sako, kad klaidų norma sumažėjo. Kaip turėtume tai vertinti? Aš manau, yra e, du veiksniai, e, nuo kurio e, šis rezultatas priklauso. Visų pirma, atspirties taškas, kuris buvo pakankamai prastas 2008 e, e, metais. E, milijonai buvo išleisti pažeidžiant taisyklės. Taigi kitais metais matome tam tikrą pažangą. O mums, e, kad ta pažanga būtų visose srityse. Daugiau ar mažiau taip ir yra, bet yra dar sričių. E, yra, atsirado jau sričių, kur e, neteisėtų mokėjimų ne, nebeliko, bet kai kuriuose srityse tokių E, neteisėtų, netvarkingų mokėjimų dar yra ir kai kur net jų padaugėjo. Tai nepriimtina. E, biudžeto kontrolės komitete e, komisaras Šemeta sakė, kad klaidų lygio sumažėjimas tai komisijos darbo rezultatas. Galbūt iš tikrųjų taip ir yra ir pripaži... esu pasirengęs pripažinti, komisijos e, darbą, bet kas bus atsakingas už tai, jeigu kitais metais klaidų lygis pakils. Dabar EFD frakcijos vardu ponė Andreasin. Ačiū, kolegos. Per pastarosius 16 metų auditoriai nepatvirtino 90 procentų biudžeto įvykdymo. Ir šie metai nėra išimtis. Kalbama apie klaidas, tačiau iš esmės pažeidimų esmė e, nėra tiesiog paprasta klaida užtenka pasakyti, kad tokia situacija iš tiesų privačiame sektoriuje priverstų uždaryti bendrovę ir patraukti, patraukti atsakomybę jos direktorių. Na, o mokesčių mokėtojų pinigai leidžiami neteisėtai. Auditoriai sako, kad bent jau 6 milijardai eurų neturėjo būti išmokėti. Kokia yra problemos esmė? Tai yra atsakomybės trūkumas. Komisija ir auditorė, auditoriai kaip paprastai e, kaltins valstybės narės, tačiau iš tikrųjų nesėkmė susijusi su komisijos darbu, nes trūksta kontrolės. E, komisija pati gali nustatyti taisyklės ir taikyti sankcijas tiems, kurie e, jas pažeidžiant. Tačiau ji atrodo to nedaro, o parlamentas kasmet patvirtina tą pačią situaciją ir vis prašo padidinti biudžetą nėra jokios vilties, kad ES biudžetas kada nors bus patvirtintas e, auditorių be klaidų. O tai yra vienintelis, o vienintelis būdas apsaugoti mokesčių mokėtojus, tai yra sumažinti biudžetą e, gana smarkiai. Dabar norėčiau kreiptis į Britų premjerą, ponia Cameronai. E, patvirtinę 2,9 procentų padidinimą biudžetui, jūs iš tiesų uh, dirbote nesėkmingai. Ir e, Britų mokesčių mokėtojų vardu noriu pareikalauti, kad jūs reikalautumėte 11 metais smarkiai sumažinti biudžetą. Ačiū, ponė. Neprisijungusiųjų vardu ponas Martinas Ehrenhauseris. Ačiū. Taip, Tiesa, sanglaudos srityje klaidų lygis smarkiai sumažėjo nuo 2007 metų nuo 54 procentų iki 36 procentų 2009 metais. Tai tiesa ir tą reikia pripažinti. Tačiau, kaip pasakė pranešė, jeigu pažiūrėtumėm į skaičius atidžiau, tai aišku, kad reikėtų proporcingai viską vertinti ir auditorumo ataskaitoje yra pasakyta, kad audito sistemos anglaudos fondus rytyje veikia neefektyviai. Bent 3 procentai pinigų neturėjo būti e, išmokėti. Tai dar vienas būdas, kaip panas Johansen galėtų sutvarkyti čia viską. Dėl žemės ūkio, pavyzdžiui, Man atrodo, čia akivaizdžiai matome a, žingsnį atgal. Ir kalnuose, žemės, kalnuotose vietovėse žemės ūkio tikriausiai visai nebeliks. Aš noriu dabar taip pat paklausti dėl dvigubo mokėjimo uh, socialinėje srityje, kas padarė tas klaidas, kaip dabar bus ta situacija išspręsta, kaip bus tos lėšos sugražintos. Tai mano uh, klausimai komisijai ir manau, kad ateityje auditorumai turėtų ne tik tai, kad išlaidų teisėtumą analizuoti, bet taip pat žiūrėti ir į teiktą naudą. Nematau pono Odį salė, taigi ponas Ivan. Bună ziua! În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, domnului Vitor Caldera pentru acest... Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Kaldeirai. Uh, už aiškę ir aktualią ataskaitą dėl 2009 metų biudžeto. Antra, norėčiau pasiaiškinti vieną dalyką, kas, man atrodo, mums yra labai svarbu. Kas penkerius metus žmonės mus išrenka ir atsiunčia čia į Europos parlamentą, kad dirbtumėm dėl ES mokesčių mokėtojų, kurie juk ir sukūrė tą biudžetą savo darbu. Taigi mes nuolat su jais susitikinėjame ir iš rinkėjų požiūrio taško 2009 metų biudžetas nėra geras biudžetas. Dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, dėl e, nacionalinių e, deklaracijų, jų nepasirašo nei valstybės narės finansų ministras, nei ministras pirmininkas. Tai kas tada yra atsakingas už tas nacionalinės deklaracijas? Mes nežinome net, kiek tikslios jos yra. Tai aišku atveria kelią galimai situacijai, kuomet ataskaitos gali būti klaidingos ar klaidinančios. Uh, Dėl e, klaidų lygio, juk valstybės narės turi gražinti pinigus atgal komisijai. Aš taip manau, nes juk mokesčių mokėtojai e, moka pinigus tam, kad būtų suformuotas ES biudžetas. Ir po to galų gale mokesčių mokėtojai vėl turi dar tos nuostolius padengti per nacionalinį biudžetą. ES piliečiai iš esmės moka du kartus už visas tas klaidas ar netgi sukčiavimą, kurį, kuris įvykdomas per europinius fondus. Ir trečias dalykas. Noriu paremti mintį, kad reikalingas glaudesnis ryšys tarp e, Europos audito rūmų ir nacionalinio audito institucijų. Aš manau, kad jeigu turė, turime lėšų savo biudžete, mes turime įrodyti, kad tas lėšas mes galime geriau panaudoti. Taigi mes turime atrasti, kur yra problemos ir kaip jas išspręsti. Panas Demagistris, dviem su minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad šiandieną galime kalbėti apie klaidų lygio sumažėjimą e, ir sakyti, kad e, iš dalies tai priklauso ir nuo auditorumų e, darbo kokybės. Čia, ponai Kalderai, turime padėkoti Labai svarbu užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų leidžiami skaidriai. Tačiau reikia dirbti toliau. Pernelyg daug dalykų e, tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis ir sanglauda daromi ne taip, kaip reikėtų. E, pakankamai aukštas klaidų lygis, e, matome sukčiavimo, organizuojat konkursus, turime mažinti biurokratiją, ypatingai beprasme bi biurokratiją. Mums reikia taisyklių, bet jos turi būti aiškios. Mes turime taip pat labai griežtai kovoti su bet kokiu sukčiavimu. Ir uh, užtikrinti, kad ypač atidžiai stebėsime tuos sektorius, kur e, sukčiavimo tikimybė ar korupcija yra e, tikimiausia. E, Olafas e, turėtų e, labiau kovoti su korupcija, visą tai reikia akcentuoti ir e, būtent to biudžeto kontrolės komiteto nariai pasimokė per neseną apsilankimą Italijoje. Viešiai pinigai yra labai patrauklus grobis korumpuotiems žmonėms. Todėl ir valstybės narės komisija ir mes patys čia turėtume būti atidesni. Svarbus dalykas taip pat tai, kad komisija turėtų uh, įgyti daugiau nepriklausomybės, nepriklausomybės nuo valstybių narių. E, valstybės narės e, metų metais uh, daro rimtas klaidas ir komisija turėtų užblokuoti tuos fondus, tas lėšas ir neleisti joms patekti į valstybės narės. E, Europos parlamentas ir kitos institucijos e, turėtų siekti e, geresnio tų lėšų panaudojimo. Ponas Vandalė. Ačiū pirmininkė, auditorumai nustatė, kad klaidų lygis, kai eina kalba ES lėšas pagerėjo e, ir aišku, mes galime galvoti apie dar vieną dalyką, tai yra sanglaudos fondus. Tikrai matome čia e, pozityvę situaciją, tačiau vis tik tai išlieka dar beveik 40 procentų e, klaidų lygis, apie 2 milijardai eurų iš bendros anglaudos lėšų sumos, vis tik tai tai nėra priimtina situacija. Manau, kad reikia vis tik tai analizuoti, kodėl yra tos klaidos, ar yra sukčiavimo ir reikia, aišku, stengtis mažinti klaidų lygį. Ir e, dėl 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo reikia galvoti. Vakar mes gal kalbėjome apie tai, kad būtent dėl procedūrų sudėtingumo dažnai atsiranda klaidų. Dėl tos priežasties reikia supaprastinti mechanizmus, padaryti juos skaidresnius. Priešingų atveju Europa iš tikrųjų liks dar toli, toli nuo piliečių širdžių. Ačiū, pone Vandalinai, toliau ponas Obermair. Atsiprašau, pana Gerį, ar jūs norite kalbėti per spontaniškai pasisakančių penkią minutę, ar užduoti klausimą. Ačiū pirmininkė. 6 milijardai eurų. Atsiprašau, sako pirmininkė, noriu paklausti, ar jūs iškelėte mėlyną lapą dėl to, kad norite užduoti klausimą? Taip, aš norėjau užduoti klausimą ponui Vandalinui. Noriu jo paklausti. Pirmiausia, atsiprašau, e, reikia paklausti, ar ponas Vandalinas sutinka atsakyti į klausimą. Taip, aš noriu paklausti pono Vandalino, ar jis pastebėjo faktą, kad esant tokiam dideliam procentiniam lygiui, tai yra tik tai iš atsitiktinai parinktų imčių e, nustatytos klaidos. Tai yra e, klaidų lygis pastebėtas atsitiktinuje imtyje. Ir kai kalbame apie milijardus, tai tai netiesa. Ar jūs pastebėjote tai? Pirmininkė, aš viską puikiai supratau. Man atrodo, kad svarbu pabrėžti, kad yra milijardai, kurie, dėl kurių yra klaidos, kurių neįmanoma paaiškinti. Taigi aš prašau paaiškinti, ar būtų kažkokiu tai galimybių situaciją pagerinti. Ir komisaras savo pasisakymę pasakė, kad jis atliks tyrimą, kad jis labai rimtai tos dalykus analizuos. Dabar jums žodis, ponia Obermeier. Ačiū, ponia pirmininkė. 6 milijardai eurų iš ES biudžeto 2009 metais tiesiog dingo. Mes nežinome, kad taip įvyko dėl sukčiavimo ar netinkamos kontrolės. Audito rūmai nustatė, kad 40 procentų išmokų šeimoms ES pareigūnams e, sumokėta neteisėtai. Tai tiek tikriausiai yra tik tai Lietkalnio e, viršūnė slepiant e, sukčiavimą. Taigi yra didžiulė erdvė patobulinimams, ypač kai kalbame apie regioninės plėtros pagalbą. Jūs sakėte, kad yra, nustatėte, kad ten yra klaidų lygis 36 procentų. Man atrodo, komisijos narys Hanas turi imtis konkrečių veiksmų. Neturime pinigų, kuriuos galėtume dalyti kairį ir dešinę netgi auditoriai, kurie yra motivuoti kontroliuojant šias išlaidas, turėtų būti politiškai taip pat motivuoti. Ačiū. Toliau ponas Olbricht, 2,5 minutės. Ponios ir ponai, ponia pirmininkė, kai kalbame apie šią ataskaitą, turime atsargiai kalbėti, kai kalbame apie pažeidimus, klaidas ar sučiavimą. Metų ataskaita aiškiai demonstruoja, kad e, klaidų e, lygis sanglaudos politikoje sumažėjo iki maždaug 5 procentų. Taigi negalime kalbėti apie 20-30 e, procentų klaidų lygį, nes tai yra netiesa ir susidaromas visiškai klaidingas įspūdis. Turime pasakyti, kad ši gana sudėtinga politika e, yra susijusi su tokiu klaidų lygmeniu, nes dirbama yra su valstybėmis narėmis, pati struktūra yra labai sudėtinga, tačiau pridėtinė vertė yra taip pat žymi. Todėl turėtume būti patenkinti, matydami, kad situacija keičiasi. Tačiau aš vis dėlto norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į ataskaitos dalį, kuri iš tikrųjų kelia rūpestį. Audito rūmai e, nustatė, kad buvo neįmanoma įvertinti klaidų, kurias e, nurodė komisija, kai, susijama, kai tai susijęs su korekcijomis Tai yra labai svarbu ateičiai. Situacija yra tokia, kad e, e, komisija nesutinka su auditorumais ir tai yra labai svarbu. Ačiū toliau, ponė Šaldimoze. Dėkuoju, ponė Pirnikė, ir aš noriu padėkoti audito rūmams. Ir vėl turime gerą darbo instrumentą, leidžiantį mums spręsti, kaip leidžiamas ES biudžetas e, e, einame teisingą kryptimį, bet e, mums reikėtų žvelgti į ateitį. Mums iš tikrųjų reikia tikrų gerų kontrolės sistemų ir mažiau klaidų, bet to nepakanka. Turime pažiūrėti, kaip veiksmingai tie pinigai išleidžiami, geriau tai kontroliuoti. Ar administracija tvarkingai leidžia juos, ar tinkamos personalo išlaidos, ar gauname e, tinkamą produktą už tuos pinigus, kuriuos išleidžiame. Taigi diskusija turi tęstis, mums reikia daugiau veiksmingumo, daugiau atvirumo tiek parlamente, tiek auditorumuose, tiek komisijoje turime užtikrinti, kad būsime atviresni ir skaidresni. Pone Češkola. Dėkoju, pirmininkė. E, šios kadencijos parlamente antrą kartą svarstome auditorumų metinę ataskaitą. Noriu padėkoti auditoriams už atliktą darbą, bet antra vertus, esu e, nustebusi, kad klaidų lygis, e, kai kalbama maždaug apie 92 procentus ES e, biudžetą, yra pakankamai didelis. Ir man įdomu, kiek čia kaltė tektų valstybėms narėms, kiek komisijoms dėl to, kaip jos panaudoja kontrolės mechanizmus. Aš manau, kad reikia daugiau bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, siekiant e, išvengti tokių klaidų ateityje. Dėkuoju dabar ponas Deutsch. Pusantros minutės. Kolegos. Europos audito rūmai parengė labai geros kokybės dokumentą e, ir pateikė metinę ataskaitą už 2009 metus. Turime e, gerbti tą atliktą darbą, padėkoti ponai Kalderai kitiems auditorumų nariams. Aš e, sutinku su tais, kurie sako, kad ataskaita labai aiškiai parodo, jog ES pinigai, kai kalbame apie jų panaudojimą ir išlaidas, uh, yra leidžiami pagal teigiamą tendenciją ir kad klaidų lygis sumažėjo. Antra vertus, iš e, ataskaitos turime šio to pasimokyti. Turime padaryti išvadą, kad ir komisija, ir kitos institucijos dar turi atlikti savo namų darbus. E, klaidų e, norma rodo, kad keletas milijardų ES pinigų išleista E, neteisingai ir netvarkingai. Ir yra tikimybė, kad buvo ir sukčiaujama. Vadinasi, turime imtis atitinkamų žingsnių, tai turime daryti nedelsiant artimiausioje ateityje, draugė su valstybėmis narėmis. E, turime e, suvokti, kaip valstybės e, narės e, įvertina klaidų lygį ir kaip veikia valstybių narių kontrolės institucijos. Pone Ajala Center. Ačiū pirmininkė. E, dar kartą mes galime pasidžiaugti tomis priemonėmis, kurios yra numatomos uh, audito e, rūmų e, komisijos ir mūsų bendrame dialoge. Tačiau negalime užmygti ant laurų, mes turime labai atidžiai stebėti visus procesus. Ir džiaugiuosi pono Kaldeiros pasiūlymais dėl tolesnio bendarbiavimo, gerinant priežiūrą, mažinant klaidų, lygiai kai eina kalba apie e, finansavimą ES, turint omenyje naujosius teisinius pasiūlymus, dėl kurių mes galėtumėm uh, bendradarbiauti tam, kad darbas būtų efektyvesnis. Aš labai atidžiai stebėsiu tai, kaip išlaidos bus daromas teisėjimų sistemoje ir o, žiūrėsiu, kaip tarybos biudžete bus daromi pakeitimai, ypač turint omenyje duomenų apsaugą ir ypač turint omenyje, pavyzdžiui, kelis atvejus, e, kuriuos Europos ekonomikos socialinių reikalų komitetas perdavė Olafui. Regionų komiteto e, darbas taip pat yra labai svarbus 2090 metų laikotarpiu. Ačiū, ponia Ivanova. Mėly kolegos, labai svarbu atsižvelgti į tai, kad uh, auditorumų išvados yra panašios į tai, ką mes esame matę ir anksčiau. Aš tikiuosi, kad Europos parlamento re rekomendacijos, kurios yra kartojamos metai po metų, galų gale vis tik tai bus. Uh, įgyvendintos be, tose srityse, kur dar yra labai daug klaidų ir netvarkingumo. Labai svarbu būtų gauti labai tikslius skaičius apie a, pažeidimus. Pavyzdžiui, kai na kalba apie sanglaudos fondus, matome, kad klaidų lygis sumažėjo, tačiau vis tik tai nėra garantijų, kad tas sumažėjimas yra ilgalaikis. Galbūt čia galima sėti tą situacijos pagerėjimą tik tai su ta imtimi, kuri buvo tikrinama vis tik tai išlieka ir daugiau neišspręstų klausimų, pavyzdžiui, dėl išorės pagalbos, vystimosi pagalbos, žemės ūkio, energetikos, transporto, piliečių iniciatyvų, e, pilietybės, mokslo tyrimų, švietimo sričių. mūsų komitetas, biudžeto komitetas ir toliau dės didžiulės pastangas, kad pasiektumėm didesnio efektyvumo, kai eina kalba apie ES fondų lėšų e, priežiūrą. Labai svarbu, kad kiekvienas vykdytų jam tenkančias pareigas. E, Ponas Gairis. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia Kaldera, ponia komisijos nariai. Ataskaita dėl sanglaudos politikos rodo, kad e, sanglaudos politika yra Europos politikos ligonis, e, kuris pernai patyrė intensyvę terapiją. Ir atrodo, kad greitai nepasveiks. 5 procentai klaidų e, tai yra lėšos išmokėtos per klaidą. Man atrodo, čia kalbame apie 700 milijonų eurų. Didelė dalis šių išmokų įvykdyta valstybės narėse viešųjų pirkimų srityje, išmokant sanglaudos lėšas. Ir visą tai nepaisant naujų kontrolės sistemų komisijoje. Man atrodo, kad reikia dar kartą pažvelgti šią kontrolės sistemą. Vokietijoje atsitiknė, atsitiknė kontrolė rodo, kad Dabartinė kontrolė tik iš dalies e, yra veiksminga. Kaip dabar išspręsti tą prieštaravimą, e, kai atsakinga komisija ir valstybės narės švaisto pinigus? Manau, kad čia yra politinis e, komisijos uždavinys tiesiog griežčiau valdyti valstybės narės. Ačiū, tariau ponas Vanistelrojus. Ačiū pirmininkė komisarė, auditorumų pirmininkė. Aš esu EPP koordinat, koordinatorius regioninės politikos klausimais. Ir štai mes matome, kad dėl sanglaudos fondų yra daug pagerėjusi situacija. Galbūt galima paminėti 2007-2013 metų. O, naujus reglamentus, naujus veiksmus, dėl kurių taip pat dirbo ir praeitos kadencijos parlamentas ir komisija. Dabar kalbant apie e, kitas rytis, kur yra daug klaidų, ES teisės aktai, nacionaliniai teisės aktai, be jokių abejonių yra netinkamai gyvendinami, todėl aš kreipiuosi į komisarą, kad būtų padarytas didelis spaudimas valstybėms narėms arba kad būtų steigta pagalba valstybėms narėms, ypač kai eina kalba apie viešuosius pirkimus. Pavyzdžiui, praeitą savaitę buvau Rumunijoje, dalyvavau diskusijose ir labai aiškiai matėme, kokios yra didžiulės problemos, kaip svarbu yra, kad valstybėms narėms būtų suteikta pagalba. Taip pat aš labai pasisakau už tai, kad valstybės narės teiktų atitiktų nacionalinės atskaitų patikinimo patvirti, deklaracijas, patvirtinimus, nes manau, kad tai išspręstų didelę dalį problemų. Mes vogan vienai minutiai. Uh, uh be... Ponas Vonas, ačiū pirmininkė, norėčiau būti pozityviai nusiteikęs šios ataskaitos atžvilgių, nes visada manau, kad reikia panaudoti auditą tam, kad pagerintume situaciją ir turime pasimokyti iš klaidų. Yra daug pavyzdžių kai tai gali padaryti komisija, valstybės narės ir e, išmokų gavėjai, kad situacija pagerėtų. Pavyzdžiui, žemės ūkija nuolatiniai reikalavimų keitimai sukelia problemų valstybėms narėms ir išmokų gavėjams. Velse aš tą girdžiu nuolat. Taip pat mažinant e, e išmokas už netinkamas paraiškas komisija turėtų e, nebausti aktyvių ūkininkų nes šiuo metu yra tam tikrų netitikimų. Na ir žemės ūkio reformoje yra puikia proga supaprastinti procesus, užtikrinant, kad Europoje uh, už išleistas lėšas gautume vertę ir taip pat galėtume suteikti naudos tiek individams, tiek bendruomenėms. Toliau spontaniškai pasisakančiųjų laikas. Pirmiausia, ponas Krisb, vieną minutę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ta prezentacja e, wyników. E, Dziękuję Panie Pirmininkie. Auditorumo tyrimų rezultatų pristatymas e, paprastai pateikia daug informacijos E, kuri leidžia mums e, apsispręsti, ką reikėtų e, tobulinti ateityje. Kokios pagrindinės išvados? Jeigu procedūros būtų paprastesnės, neturėtume tiek daug klaidų. Kuo sudėtingesnės taisyklės, tuo jų daugiau. Ir vienas iš tokių pavyzdžių ir sričių yra sanglaudos politika, viena svarbiausia Europos Sąjungoje. Taip pat buvo teisingai pastebėta, kad daug klaidų yra žemės ūkio sektoriuje. Bet e, tai tik patvirtina, kad ten, kur yra sudėtingumas, ten e, daugėja ir klaidų. E, žinoma, daug gali nuveikti nacionalinės audito agentūros, bet taip pat ir nacionaliniai parlamentai, biudžeto kontrolės komitetas, ir e, Europos integracijos komitetai nacionaliniuose parlamentuose. E, nacionalinėme parlamente, mano nacionalinėme parlamente buvo e, labai domimasi auditorumo ataskaita. Pane Kadenbek, um- auditorumo ataskaita rodo, kad e, situacija nelabai gerėja, e, klaidų lygis vis tik tai išlieka labai didelis, todėl labai svarbu akcentuoti, mm, aišku, kontrolės svarbą. Be abejo, ateityje reikia siekti visomis išgalėmis mažinti klaidų lygį. Ypač kalbėčiau apie vakar pristatytą sanglaudas penktąją ataskaitą, nes komisija paragino visus, visas interesuotas šalis išsakyti savo poziciją. E, čia, manau, yra puikia proga ateityje sukurti tokias sąlygas, kad pagalbą būtų galima lengviau gauti, kad būtų sumažina biurokratija, bet kita vertus ir kad būtų daug aiškesnė, geresnė lėšų kontrolė uh, Aš tikiuosi, kad komisija tikrai sureaguos į tokį raginimą. Ar dar kažkas norėtų pasisakyti per spontaniškus pasisakymus? Ne, tai tuomet komisarui iš karto suteikiu žodį. Pana Šemeta, prašom. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Šios dienos diskusija parodė, kad uh, valdant ES biudžetą 2009 metais pasiekta tolesnės pažangos E, ataskaitos labai aiški nuomonė apie e, pateiktas ataskaitas. E, sako, kad komisija priemė teisingus sprendimus ir pasiūlė priemonės, kurios padėjo patobulinti programas per ataskaitinį laikotarpį. Bet pranešime taip pat akcentuojamas tos rytis, kur reikia tolesnės pažangos iš visų finansinių veikėjų pusės. Aš turiu galvoje čia ir komisiją, ir valstybės narės, e, kurių e, atsakomybė bendrai valdant lėšas e, sustiprėjo. Prieimus tam, tikras, tam tikrus naujus dokumentus. Nemažai buvo kalbėta apie galimas sankcijas valstybėms narėms ir čia turiu pasakyti, kad komisija tokias sankcijas taiko ir gana griežtai. Šiuo metu, pavyzdžiui, 40 e, programų sanglaudos rytyje e, yra sustabdyti mokėjimai ir bendra suma yra 1 750 milijonų eurų. Yra taip pat svarbu, kad 2010-aisiais e, tokių veiksmų skaičius padvigubėjo, palyginant su 2000. Aštuntaisiais, 2009 e, metais kalbėtojas pasitaiso. Taigi, e, pereitą penktadienį e, mes taip pat priėmėme sprendimą susigražinti neteisėtai išleistus 578 milijonus eurų žemės ūkio srityje. Taigi mes imamės griežtų veiksmų ir ketiname tai daryti ir ateityje. Iš audito rūmų ataskaitos jūs taip pat galite suprasti, kad e, susigražinimų ir finansinių pataisimų lygis e, metams einant e, išaugo ir 2009-aisiais buvo susigražinta 3,3 milijardų eurų. Ir mūsų ketinimai yra tęsti tokią politiką ir labai griežtai taikyti sankcijas tada, kai jų reikia. Audito rūmų uh, ataskaita ir biudžeto patvirtinimo procedūra pareikalaus ištaisyti tas klaidas, kurios įsivėlė dabartinėse programose, bet taip pat susitelkti ties ateities programomis. Reikia pažvelgti į ateitį, kaip žengti toliau. E, kalbama apie supaprastinimą, apie e, viešųjų pirkimų taisyklių tobulinimą, nes e, visiškai aišku, kad dauguma klaidų buvo padaryta e, dėl to, kad buvo e, neteisingai taikomas viešojo pirkimo taisyklės ar finansavimo e, tikslingumo taisyklės ar tinkamumo taisyklės. Komisija ir toliau bendradarbiaus su auditorumais ir e, sieks, kad biudžeto patvirtinimo procedūra būtų vaisinga. Ačiū, ponia komisijos nariai. Dabar e, diskusijai užbaigti sveikiu žodį ponui Silvai Kalderai, auditorumų pirmininkui. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai. Noriu padėkoti visiems už komplementus skirtus e, auditorumams e, kaip padėka mūsų darbuotojams, dirbantiems institucijoje kasdien ir sprendžiant E, taikant, e, sprendžiant problemas, taikant e, aukščiausius profesinius standartus pagal tarptautinius audito, audito standartus. Mes tikrai skiriame didelį dėmesį jūsų rekomendacijoms. Noriu pateikti du pavyzdžius to, ką mes padarėme rengdami šią metų ataskaitą, siekdami, išspre, siekdami atsakyti į jūsų prašymą teikti daugiau informacijos. Mes pateikėme bendrą vertinimą e, visos situacijos. Pirmą kartą mes sakome, kokia yra bendra situacija ir darome išvadą, kad situacija per pastarosius metus pagerėjo. E, pati, pati labiausiai tikėtina klaida visame biudžete bendras klaidų lygis biudžete apskritai mažėja. Mes taip pat jums ypač sanglaudos politikos ir tie pateikėme daugiau informacijos negu praėjusiais metais. E, pernai e, mes e, sakėme, kad bent 11 procentų lėšų neturėjo būti išmokėtos. Šiemet mes galime pasakyti, kad e, didžiausia tikėtina, tik, tikėtinas klaidų lygis yra virš 5 procentų, to negalėjome sakyti pernai ir bent 3 procentai lėšų neturėtų būti, neturėjo būti išmokėtos. Tai rodo, kokią pažangą mums pavyko uh, konstatuoti. Tai yra faktai. Kodėl? Kokios yra priežastis? E, mes faktų neišrandame, nebandame būti malonis, malonus komisijai ar valstybėms narėms. Auditorumai yra nepriklausoma audito institucija, E, kuri vadovaujasi sutartimi ir mūsų rezultatai pagristi duomenėmis. E, ir apie tai pranešame jūsų institucijai. E, tai yra mūsų pareiga. Mes esame pasirengę padėti jums dirbant šį biudžeto patvirtinimo darbą. Na ir Svarbiausia, kaip sakome ataskaitoje, sistemos skirtos valdėti lėšas laikotarpį nuo 7 iki 13 metų veikia geriau. Kita vertus, lėšų išmokėjimas programavimo laikotarpiu sudaro tik 25 procentus. Taigi, Finansinis vykdymas šio laiko tarp mūsų manimų rodo mažesnius lygius, negu buvo galima tikėtis. Taigi šių dviejų veiksnių e, derinys - sistemų veikla ir mažesnis išmokų skaičius suteikia, duoda tokią situaciją. Taip pat reikia e, E, tarti perspėjimo žodį. Nes jeigu sistemos veikia gerai visose 27 valstybės narėse, turint galvoje, kiek dar lėšų reikės išmokėti ateityje, dar turime stebėti šią situaciją. Taigi norėčiau Jūs perspėti dėl to. Šiaip kaip sakiau, mes esame pasirengę padėti Jūsų parlamentui, ypač biudžeto kontrolės komitetui. E, vykdant biudžeto patvirtinimo procedūrą, mūsų darbuotojai jums padės ir pateiks jums visą reikalingą informaciją. Tačiau mes taip pat jums padedame, jums rengdami ypatingas ataskaitas, e, rengiant atskirius auditus, kur vertinamas finansavimo poveikis realiame gyvenime Tai yra kaip re, e, veiksmingai panaudotos lėšos ir manau, kad jūsų institucijai tai yra taip pat vertinga informacija. Akivaizdu, kad e, atsakomybė už biudžeto įgyvendinimą tenka Europos komisijai, tačiau Lisabono sutartis sako, kad jį tai daro bendradavimas su valstybėmis narėmis. Ir žvelgdami į ateitį, turime pasakyti, kad turime unikalią progą, pasinaudoti progą ir sustiprinti finansų valdymą. Dabar aptarinėjamas naujas finansų reglamentas, jis bus greitai patvirtintas. Tai bus svarbiausia, kuriant ateities programų finansinį valdymą. Jeigu nustatytume paprastas taisyklės ir sukurti sistemas, kurios būtų efektyvios, valstybės narėse ir komisija, tai dabar pats laikas kalbėtis apie šias problemas. Taip pat e, kalbamasi apie kitų metų biudžetą. Taigi, ponia pirmininkė, noriu padaryti išvadą baigdamas, kad taryba, komisija ir Europos parlamentas dabar e, susiduria su laikotarpiu, kai turi priimti rimtus sprendimus, kad pagerintų finansavimo situaciją ateityje, o audito rūmai E, gali padėti tai, dirb, tai darant. Aš siūlau pasiremti mūsų rekomendacijomis, kurias pateikėme savo ataskaitoje dėl svarbiausių rizikos ryšių ir būdų pagerinti finansavimo e, kontrolę. Taip pat galvojant apie laikotarpį po 2013 metų. Turiu pakartoti, kad ar ir, ir užduoti klausimą, ar programavimas ir e, finansavimo sistemos naudingos Europos e, Sąjungai? Ar mes kūrėme sistemas, kurios yra paprastos ir turi aiškius tikslus, ar jas realistiškai gyvendinti? Ar aiški yra atsak, atskaitomybė, kad būtų išvengta situacijos, kai kartais sakome, kad niekas nėra atsakingas nei komisija, nei valstybės narės. Taigi dabar turime galimybę to išvengtis, išvengti, o auditorumai yra pasirengę jums padėti. Labai ačiū. Votre intervention clôt donc le débat. Je vous en remercie. Tuo ir baigsime diskusiją. Dėkoju ir pereisime prie Van Bremt pranešimo apie ne,